rytoj nuo 9 iki 14 valandos ir nuo 15 valandos iki 23 valandos. E, Darbo tvarkė yra paskelbta. E, rasite ją Europos parlamento tinklalapyje. Taigi, posėdis baigtas. Linkiu labos nakties.